Uh, dear colleagues, dear friends. Kolegos, draugai, bičiuliai, turime posėdžio darbo tvarkę, visi prieš akis. Tikiuosi, kad galėtumėt ją patvirtinti. Pirmiausia, tai noriu atsiprašyti, kad vėluojame pradėti posėdį, bet uh, Per koordinatorių posėdį turėjome labai daug ką apsvarstyti. Ir tikiuosi, kad spėsime iki 12.30 baigti svarstyti tą darbo tvarkės dalį, kurią esame numatę iki pietų. Norėčiau pradėti nuo liūdnos žinios. Labai apgailę staudamas galiu pasakyti, kad mūsų kolega įvitrė vicepirmininkas Miroslavas Ransdorfas mirė 22 sausio. 2004 metais e, jis buvo išrinktas. E, e, mes labai gerai jį prisimenam nuo 2004 metų ir Miroslavas buvo visą laiką aktyvus įtre komiteto narys, 12 metų aktyviai dirbo šiame komitete jo darbas Europos parlamente buvo ilgos politinės karjeros pabaiga. Jisai buvo Čekijos deputatų rūmų deputatas e, dviem kadencijom nuo 96 iki 2004 metų, o prieš tai jis e, buvo Čekoslovakijos federalinės asamblėjos narys nuo 90 iki 92 metų. Dviejus metus tie dviejai metai, kaip žinote, buvo labai svarbus. Miloslavas buvo toks politikas, kuris buvo nuolat pasiryžęs aiškinti ir ginti savo požiūrį, savo idėjas. Mes prisiminsime jį kaip šiltą žmogų, gerą kolegą. Ir aš manau, kad jūs pritarėte man apie tai E, pritarėte dėl to, koks žmogus buvo e, Mirosla, Miloslavas. Jis sirgo senai ir jautėme, kad jisai sirgo. Jis buvo energetikos, Europos energetikos forumo vicepirmininkas, labai aktyviai tame forume dirbo, Strasbūrė e, buvo šio forumo sustikimai ir Bruselėje. O per šią kadenciją, kaip vicepirmininkas, jis ypač aktyviai veikė. Miloslavas e, paliko e, žmoną ir dukterį ir įtrė komiteto vardu e, noriu pareikšti jo šeimai gilę užuojautą. Užuojautų knyga skirta ponui Ransdorfui yra mm, čia netoli šios salės ir galite mm, pasirašyti joje. Taip pat užuojautų knyga bus ir kitą savaitę Strasbūrė. Ir aš siūlau, mėly bičiuliai, mm, pagerbti jo atminti tylos minutę. Thank you very much. Um, yeah, uh, uh, dear friends, um, bičiuliai, dabar aš turiu vykti į pirmininkų sueigą, kaip uh, komitetų pirmininkų pirmininkas. Taigi dabar turiu išeiti iš mūsų posėdžio ir galėsiu dalyvauti tik tai antroje mūsų posėdžio dalyje, kuri prasidės 15 valandą. Taigi dabar pirmininkavimą perims mūsų vicepirmininkas. Prašom, gerbiamas kolega. Okay, let's, uh... Teskime darbus. Norėčiau priminti, kad šiandien turime galimybę pasikeisti nuomonėmis su komisija, kaip vyksta energijos vartojimo efektyvumo direktyvos įgyvendinimas. Ir nieko negaiždamas suteikiu žodį EPP pranešėjui ponui Markus Piper. Dėkui, pirmininkė. Tikiuosi, mane girdite. Mikrofonas tikiuosi veikia. Čia mes kalbame apie įgyvendinimo ataskaitą, apie energijos vartojimo efektyvumo direktyvos įgyvendinimo ataskaitą ir parlamentas tuo būdu vertina Europinį teisės aktą, pateikia savo nuomonę dėl jo. Ir jei mes pastebime įgyvendinimo problemų, tai tada, aišku, norime, kad tos problemos būtų pašalintos. Mes dabar turime daugiau galimybių įvertinti, galime atlikti savo tyrimus, savo studijas. Ir norėčiau padėkoti šešėliniam pranešėjam, su kuriais man teko laimė dirbti. Noriu padėkoti visiems, visoms suinteresuotoms pusėms. Buvo nemažai posėdžių, buvo ir klausimų skirtų šiai temai. Ką galėčiau pasakyti, kalbant apie pasaulinių mastų numatytus tikslus nuo 90 metų ES 23 procentais yra sumažinus e, CO2 išmetimus nes iša, e, išaugo BVP, tačiau e, CO2 išmetimai sumažėjo. Europa šią prasme pasaulyje yra lyderė. Ir dabar galime paklausti, o kaip visa tai atsiliepia konkurencingumui? Ar nedidėja administracinė našta, ar nėra daugiau biurokratijos? Norint mums judėti į priekį, efektyviau judėti į priekį. Reikia pagalvoti, ar iš tiesų mūsų teisės aktai leidžia mum pasiekti to, ko mes norime. Turėčiau klausimų komisijai, kai kalbame apie energijos taupimą. Ar tai atsispindi energijos mm, efektyvumo sertifikate? bendri energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai. Kaip tai siejasi ir kaip tai veikia atsinaujinančios energetikos naudojimą. Ir čia turime turėti galvoje, kad yra tokių, yra tokių energijos tiekėjų, kurie būtent specializuojasi žaliojoje energijoje. Toliau, eko ženklinimas ir pastatų energetinis efektyvumas. Kaip čia su energijos taupimu? Ar mes mm, turėdami tas keturias direktyvas, kurios iš principo reglamentuoja tą pačią sritį, ne, nedubliuojame reglamentavimo? ir kyla klausimas, ar valstybėm narėm nekyla problemų įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo direktyvos nuostatas. Regis, kad mum sekasi siekti tų tikslų, kuriuos esame numatę ir net nesant tam tikrų saistančių reikalavimų investuojame į energetikos efektyvumą. Yra labai daug ataskaitų skirtų energetikos efektyvumui įvertinti. Norime sukurti žiedinę ekonomiką. Ten energetikos vartojimo reikalavimai irgi užima labai svarbę vietą. Nuo 2002 metų žaliavų naudojimas sumažėjo 30 procentų ši tendencija yra labai pozityvi ir turėtume ją tęsti. Bet turime siekti, kad neapkrautume visko per daug didelę biurokratiją. Kalbame apie nacionalinius planus mm, nuo 9 iki 11 straipsniuose yra reikalavimai numatyti energijos tiekėjams, kurie nėra dar pilnai įgyvendinti, bet noriu paklausti, ar negalime visų šių gerų dalykų įgyvendinti per mažiau biurokratijos ir per mažesnę kontrolę. Manau, kad yra geresnių būdų pasiekti mūsų tikslams nes turime tą energetikos efektyvumo ženklinimo mm, sistemą, kai ženklinamas produktų energetinis efektyvumas. Taigi, aš manyčiau, kad turėtume siekti supaprastinimo ir tikrai e, tikiuosi tęsti darbus su komisija. Dėkui, dabar norėčiau paprašyti Paul Hodson, kuris yra energetikos generalinio direktorato skyriaus vadovas, pasisakyti. Dėkuoju, pirmininkė, e, e, parlamento darbas yra labai savalaikis, e, parlamentas vertina, kaip įgyvendinami teisės aktai. Aš suprantu, kad dėl to, dėl tos ataskaitos e, bus ketinama balsuoti gegužės 23 dieną. E, tai taip pat atitinka mūsų numatytus darbo grafikus, priimant kitus teisės aktus rugsėjo mėnesį. E, ši direktyva e, yra labai svarbi užtikrintant energetikos efektyvų panaudojimą. E, priėmėme ją siekdami pašalinti šioje srityje buvusias kliūtis. Šiuo metu mes tik įpusėjome vertindami direktyvą, Ir galiu tik tai pasakyti, kad pereitą rudenį pateikėme pažangą, pažangos ataskaitą, kur atsispindi pakankamai gera pažanga ją įgyvendinant. Valstybių narių pažanga yra maždaug nuo 18 iki 20 procentų, tai neblogai, tad tiek mes žinome dabar apie gyvenimo kokybę. E, mūsų analizė rodo, kad pasieksime 20 procentų, kai valstybės narės visiškai gyvendins egzistuojančius teisės aktus. Valstybėms narėms sunku tai padaryti ne todėl, kad būtų e, mūsų akim žiūrint e, labai didelė europinė našta ar įsikišimas, nurodymas, ką reikia nuveikti. Ne, priežastis ta, kad tiesiog sunku yra pasiekti energetinio efektyvumo, nes jį, norint pasiekti tą efektyvumą, reikia eiti nuo vieno pastato prie kito. Nėra sprendimo, kuris sakytų, štai dabar uh, E, vienam subjektui e, iškelsime kažkokius reikalavimus ir pasieksime tada savo tikslą. Pažangos ataskaita rodo, kad nacionaliniai planai yra geros kokybės. Dabar mes stebime direktyvos perkelimą į nacionalinę teisę ir e, matome, kad labai retai valstybės narės laiku tą perkelimą atlieka, tačiau su komisijos patarimais ir kartais, pasiremiant pažeidimų procedūrą, ta direktyva yra įgyvendinama. Taigi valstybės narės iki 13 e, metų buvo nusistačiusios, iki balandžio 30 buvo nusistačiusios savo energetikos efektyvumo planus, kai kurios iš jų pavėlavo, e, 28 e, valstybės narės e, savo planus e, galų gale pasitvirtino. Ir galima pasakyti, kad dabar matome tam tikrą pažangą. Toliau dirbame su perkelimo ir su direktyvos tikslinių elementų vertinimu, nes mes peržiūrime ne visą direktyvą, bet tam tikrus tikslinius elementus. Mes peržiūrime bendrąjį e, europinį tikslą 14 e, metų tarybos išvadose spalio mėnesį patvirtinta ir e, tai e, leidžia mums dabar e, peržiūrėti e, šios direktyvos pirmą ir trečią straipsnius. Analizuojame šeštąjį straipsnį e, dėl viešųjų pirkimų ir straipsnį dėl energetikos efektyvumo, tai yra septintas, devintas iki vienuoliktas susijęs su uh, apskaičiavimu ir sąskaitomis ir dar kelis straipsnius į kitas direktyvos nuostatas nesikišame. Kaip sakiau, mes atliekame šį vertinimą dabar, e, tokio vertinimo rezultatai bus paskelbti ir e, tikimės, e, kad jūsų įgyvenimo vertinime tokie rezultatai, tų studijų rezultatai galės būti jau panaudoti iki kovo mėnesio. Dabar konkrečiai šeštas straipsnis viešieji pirkimai. Tai e, turime pakankamai daug informacijos, kuri rodo, kad dar per anksti keisti e, egzistuojančias e, sąrangą. Reikia, kad e, valstybės narės geriau gyvendintų jau esančius nuostatus. Septintasis straipsnis e, - energetinis efektyvumas ir energijos taupimas. Mes taip pat matome, kad valstybės narės čia eina tinkama kryptim. Toliau 16 valstybių narių e, naudoja energetikos efektyvumo prievalės. E, pusė iš jų naudojasi E, e, naudojasi mišriomis priemonėmis. Nesirime vien tik tai e, privalomais e, pasiekti tikslais. E, kalbant apie išlaidas, e, tai e, programų e, kaštai išaugo labai nežymiai. Taigi išlaidos salginai žemos, e, mes alternatyvių požiūrių kaštų kol kas dar nesame tiksliai apskaičiavę. Toliau, dėl privalomų tikslų, kaip tai atsiliepia kainoms vartotojams, mes matome, kad iš tikrųjų e, energetikos objektų operatoriai e, tokius kaštus įtraukia į kainą vartotojams, bet antra vertus vartotojai išlošia, kadangi tai veda prie e, taupesnio energetikos suvartojimo. Mūsų analizė rodo, kad septintos straipsnio nuostatas yra galimybių supaprastinti, mes turime tai giliau panalizuoti, užtikrinant, kad e, tas nuostatas veiktų veiksmingiau. Turime preliminarius e, rezultatus e, dėl viešųjų konsultacijų apie direktyvos įgyvendinimą. Rytoj tos konsultacijos baigėsi. Matome, kad 71 e, procentas respondentų teigiamai vertina direktyvą ir sako, kad 73 procentai galės įgyvendinti ir pasiekti tikslų iki 2020 metų. E, dėl matavimo ir uh, apskaitos, e, tai e, mes e, dar turime padirbėti, studijuojame, kaip yra bandoma pasiekti išsikeltus tikslus. Atsakant ponui Piperiui, kalbant apie naujų produktų įsigijimą ir pateikiamą informaciją, tai yra atitinkami teisės aktai, kurie reikalauja nurodyti, e, ar tai būtų produktas ar atskiras pastatas, koks yra e, energetinis to objekto efektyvumas. E, dėl klausimo, kaip valstybės narės kaip valstybėms narėms e, sekasi pasiekti tikslą, atsižvelgiant e, į iškilusius sunkumus. Aš jau minėjau, 19 procentų e, pažangos yra pasiekta, net ir atsižvelgiant į tuos sunkumus. On... Dėkoju norėjau priminti, kad per įtrę posėdžius kovo 16 ir 17 turėsim labai daug galimybių patys aptarti šį, e, šią ataskaitą. Ir aš labai norėčiau, kad mes šiandien susikoncentruotume į klausimus skirtus komisijai, nes tų klausimų turime daug. Dabar socialistų ir demokratų pranešėjui suteiksiu žodį, kad jis pateiktų klausimus. Dėkui pirmininkė, dėkui kolegos. Energijos e, vartojimo efektyvumo tikslai iš tiesų protingas sprendimas. Ir turim žiūrėti į naudą mūsų visuomeniai, tai aišku paskatins pramonės augimą, mūsų konkurencingumo didinimą, būsime saugesni energetikos apsirūpinimo prasme ir e, energijos taupimas, aišku, e, bus naudingas ir vartotojams, ypač tiem, kurių pajamos mažos, nes jiem mažiau kainuos šildymas ir energija. Ir aišku, mažinsime anglės dvideginio išmetimus. Ir dėl to gaila, kad iki 20 metų mums nepatiks 20 procentų pasiekti tų numatytų 20 procentų ženkliai sutaupėme energiją tiek pirminio, tiek galutinio vartojimo prasme pastatų, e, pramonės sektoriuose valstybės narės priemė naujas priemonės, siekiant mažiau naudoti energijos, bet tų priemonių neužtenka, nes tik 18 procentų esame pasiekę. Direktyva numato priemonės, kuriomis siekiama skatinti energijos taupimą, pasinaudoti šioje srityje rinkos jėgomis, derinti su kitais instrumentais, finansiniais ir reguliavimo ir tuo būdu sukurti visą apimančią gerai funkcionuojančią sistemą. Bet ko gero mm, negalėjome pakankamų tikslų pasiekti, nes mūsų planai nebuvo, mūsų siekiai nebuvo per daug ambicingi. Ir manau, kad direktyvos viena iš pagrindinių problemų yra per didelis lankstumas. Norėčiau atkreipti dėmesį į keletą dalykų, kurie labai svarbus. Pirmiausia, manau, reikia labiau didinti pastatų energetinį efektyvumą. Ketvirtas atitinkamos direktyvos straipsnis reikalauja, kad valstybės narės suinventorizuotų pastatus ir jų lygį. Reikia čia siekti tobulumo. Septintasis straipsnis, mano nuomonė, numato per didelį lankstumą, ypač kai kalbame apie energijos efektyvumo sistemas. Ir čia kalbame apie 25 procentus ir turime neužmiršti socialinio, socialinio energijos efektyvumo aspekto, nes tuo būdu e, galėtume skatinti mažesnės pajamas turinčius gyventojus atnaujinti savo e, pastatus ir taip sutaupyti energijos. Aš manau, kad tas 20 procentų tikslas yra labai svarbus mažinant energijos vartojimą ES, bet turime atsižvelgti ir į kitus veiksnius, kurie padėtų šiame kelyje. Pirmininkas įsiterpia ir nebeleidžia daugiau kalbėti. O kalbėtojas sako, kad aš esu šešėlinis pranešėjas ir turėčiau turėti galimybę užbaigti savo mintį. Kadangi laiko neturime per daug, Tai dabar suteiksiu žodį ponui Petersen išaldę. Dėkui pirmininkė. Aišku, kad energetikos efektyvumas duoda daug naudos, kolegos tą minėjo, didinant efektyvumą galime mažiau inform, importuoti energijos iš Rusijos artimųjų rytų E, mažinti CO2 išmetimus, bet aišku, kyla klausimas, kaip dar daugiau pasiekti, kaip turėti tokį reguliavimo mechanizmą, kad skatintume inovacijas ir kuo efektyviau naudotume energiją. Turėtume prioritizuoti energetikos e, vartojimo efektyvumą, kaip tą padaryti, kaip sutaupyti, kaip mažiau vartoti energijos. Aš džiaugiuosi, kad komisija vertina situaciją, žiūri, ką galėtume patobulinti E, trumpuoju laikotarpiu. Taip pat džiaugiuosi, kad komisija mato visą tą tokį platesnį paveikslą ir žiūri ir į kitus horizontalius teisės aktus, kurie ženkliai pagerintų situaciją. Kol kas dar per anksti leistis į specifines detalės, bet pabandysiu išdėstyti kai kuriuos mūsų prioritetus. Aišku, kad energijos vartojimo, šildymo, šaldymo srityje pastatai užima labai didelę vietą. Ambicijos renovuoti viešuosius pastatus yra labai svarbios, bet netaip lengva visą tai įgyvendinti. Ketvirtas, penktas ir šeštas straipsniai privers mus mm, diskutuoti, intensyviai diskutuoti šią temą. Taip pat turime išnagrinėti, kaip šildomi ir vėsinami pastatai. Ir tikrai manau, kad yra efektyvių, efektyvių inovatyvių sprendimų, bet tam reikalingos investicijos infrastruktūra. Taigi pagalvokime, kaip galėtume paskatinti tokias investicijas. Taip pat labai svarbu e, prisiminti, kad energetikos rytyje nėra tik vieno e, tokio priešpastatymo žalia prieš juodą reikia siekti, kad E, veiksminga energetikos efektyvumo politika skatintų verslą aktyviai veikti šioje srityje, prisidedant prie tų mūsų e, klimato kaitos siekių, kuriuos esame nusibrėžę. Taigi ieškokime tų ambicingų, protingų, išmanių sprendimų bendram labui. Dėkoju, ponas Javor. Dėkui, pirmininkė. Dėkoju komisijai už patiktą nuomonę, dėkoju pranešėjui, ponui Piperiui. Keletas trumpų komentarų. Kalbėdami apie energijos efektyvumą, turime į visą tai žiūrėti Paryžiaus susitarimų rėmose, o tai rodo, kad turime spartinti pastangas mažindami CO2. Jokių būdų negalime lėtinti savo apsisukimų. Energetikos efektyvumo didinimas yra pagrindinė priemonė mažinti anglės dvideginio ir kitų šiltnamio mm, efektą sukeliančių dujų išmetimus. Energijos efektyvumas svarbus ir geopolitinė prasme. Tai e, didina mūsų mm, saugumą, atsparumą prieš galimus e, energetinius šokus ir pri, gali prisidėti prie Europos ekonomikos konkurencingumo. Ponas Piperis buvo šiek tiek sunerimęs dėl konkurencingumo. Mes turime siekti, kad Europos ekonomika būtų kompe, konkurencinga ir energetikos efektyvumas nėra kliūtis tam, tai yra priemonė pasiekti, padidinti mūsų konkurencingumą. Kiekvienas euras investuotas į efektyvę energetiką sutaupo 3 eurus infrastruktūros investicijose ir kūro kaštuose. Taigi iš tiesų tai labai mm, našus, tai labai naši investicija, bet to jinai leidžia sukurti milijonus darbo vietų Europoje. Jei pažiūrėsime į dabartinę energijos vartojimo efektyvumo direktyvą, į Europos energetikos ir klimato kaitos politiką, tai pamatysime, kad svarbiausia mm, paskata, svarbiausia varomoji jėga yra mūsų tikslai. Tai kai kalbame apie energijos vartojimo efektyvumo tikslus ir naują galima mm, energijos vartojimo efektyvumo direktyvą, tai turime siekti, kad būtų aiškus energijos vartojimo efektyvumo tikslai, nes jei nebus aiškių tikslų, negalėsime ir mm, to efektyvumo pasiekti. Toliau, finansavimas į energijos efektyvumą, e, energijos efektyvumo finansavimas, investicijos į šią sritį yra labai svarbios, bet labai svarbu ir pasižiūrėti, kaip tos lėšos naudojamos. Ar iš tiesų e, jos e, skirtos taip pat ir tiems, kurie gyvena energetinėme skurde. Dėkui. Dėkui, ponas Ziliuaga. Ačiū. Manome, kad e, šios direktyvos įgyvenimas yra svarbus dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, mes taupome energiją, žvelgiant iš e, aplinkos apsaugos požiūrio taško, e, maždaug 40 procentų energijos yra suvartojama būtent šildymui. Vadinasi, mes tausojame gamtą, ją taupydami. Antra vertus, e, energetinis efektyvumas reiškia ir tam tikras santaupas ir e, ekonomija žmonėms, kurie šildosi savo būstus, tai leidžia kovoti su energetiniu skurdu. Ir aišku, gaila, kad e, yra valstybių narių, kurios e, savo įsipareigojimą įgyvendant šią direktyvą dar nėra įgyvendinamos. E, kad jos nepasieks 20 procentų energijos sutaupimo tikslo iki 2020 metų. E, energetikos e, forume, pavyzdžiui, buvo analizuojama pastatų standartizavimo problema. Buvo taip pat kalbama apie viešųjų pastatų renovavimo tikslą, kuris apibrieštas penktame straipsnėje. Į visą tai reikia atsižvelgti šios direktyvos peržiūroje. Svarbu, kad e, e, energetikos, energijos vartojimas mažėtų, kad jis neišauktų. Tai e, reiškia, kad reikia akcentuoti atsakingą energijos naudojimą pastatų e, energetinio efektyvumo e, didinimas e, turi prisidėti prie socialinių tikslų pasiekimo, kitaip sakant, prisidėti prie kovos su energetiniu skurdu. Tai, kas dabar siūloma, ko gero, neprips visų piliečių. Reikia galvoti apie priemonės, kurios tiesiai būtų parankios piliečiams. Reikia taip pat galvoti apie atitinkamą finansavimą, garantijų fondus, kurie prisidėtų prie investicijų šioje srityje. Jau, jau baigiu, ponia pirmininkė. E, matome, kad e, atominės elektrinės dabar nebeįtraukiamos į e, sąnaudų ir naudos analizę. Reikia pagalvoti, ar iš tikrųjų tai daryti teisinga. Mėly kolegos, mes pritarėme, jog turi būti mažinama biurokratija ir veikiama veiksmingiau, kalbant apie energetikos uh, naudojimo efektyvumą. Mes e, esame įsitikinę, jog e, būtina taikyti privalomą pobūdžio tikslus ir manome, kad jie turėtų būti siekti 40 procentų, jeigu iškils e, sunkumų siekiant šitų tikslų, tai, tai nebūtinai bus todėl, kad tikslai per daug ambicingi bet dėl kitų priežasčių. Kodėl kai kurios valstybės Europos Sąjungoje pasiekė gerų rezultatų, o kai kurios kitos ne. Mes e, e, e, manome, kad Europos Sąjungoje turėtų būti skiriamos kelios grupės pagal įgyvendimo greitį. Manome, kad ES niekas neturėtų būti paliktas e, už borto šio proceso e, kontekste. Kalbant apie energijos vartojimo efektyvumą, tiek e, didelį, tiek mažą mastelį, labai svarbus aspektas yra investicijos. Investicijos turi būti tam tikra garantija ir turime investuoti į tai, kas mums e, yra svarbiausia, galvodami apie ateities e, kartas. Mes turime užtikrinti, kad Europa geriau atlaik... atlaikytų iššūkius. Mūsų iš užsienio perkama nafta ar dujos nebūtinai atitinka mūsų interesus. Energetikos vartojimo efektyvumas yra susijęs su ekonomika, su aplinkosauga, su daugeliu kitų aspektų, taip pat ir su teisingumu ateities kartoms. Kolegas, noriu priminti Jums, kad turėsime labai daug galimybių mūsų komiteto posėdėje kovo mėnesį šią ataskaitą išsameu aptarti. O dabar, e, kalbant apie narių klausimus ar pastabas, noriu jau kalbėtojų sąrašą užbaigti. bet dabar e, jau atidžiau stebėsiu kitų norinčių kalbėti laiką, pasisakymo laiką. Pone Rodrygės. Pane pirmininkė, aš kalbu Soledat Kaveson vardu, jinai yra šešėlinė pranešėja šito klausimo Envi komitete. Valstybės narės dėja nepadarė to, ką turėjo padaryti ir nepasieks turbūt 20 procentų tikslo. Mes turime pasimokyti iš e, e, susidariusios padėties. Šiame dokumente yra pabrėžiamos pagrindinės problemos ir turime galvoti apie praktinį jų sprendimą. Mūsų frakcija mano, jog turi būti numatomi mechanizmai kurie užtikrintų, kad valstybės narės siektų ambicingesnių tikslų, be kita kur investicijų srityje. Taip pat e, valstybė narių strategijos turi būti tobulinamos, rengiant e, nacionalinius planus, kurių rengime dalyvautų visos interesuotos pusės. Kalbant apie viešo sektoriaus pastatus, viskas turi vykti viešųjų pirkimų būdu, atsižvelgiant į šitos e, direktyvos nuostatas ir siekiant vartojimo efektyvumo didesnio. Ar yra atliktas poveikio vertinimas tų priemonių, kurios mes siekiama įvertinti energetinį skurdą valstybėse narėse. Pas Bensen. Ir... Dėkuoju, pirmininkė. Svarbu užtikrinti, kad energetikos sistema Europoje e, našiai pereitų prie mažai anglijas generuojančios visuomenės. Taip pat svarbu kad iki 2030 e, metų pasiektume 27 procentų energijos vartojimo efektyvumo tikslą. E, septintas straipsnis numato energetinio efektyvumo privalomus tikslus. Komisija e, mini e, tam tikrus procentus, kurie jau yra pasiekti, e, bet e, e, aš norėčiau pabrėžti, kad šita priemonė, privaloma tikslų prievalė, yra būtina taip pat ir kitame direktyvos taikymo laikotarpyje. Mes taip pat aiškiai matome, kad egzistuoja investicijų trūkumas. Reikia pagalvoti apie naujų finansinių fondų panaudojimą. Ponas Grek, labai ačiū. Aš manau, kad e, pačioj pradžioj, priimdami šią direktyvą, mes padarėme klaidą. Žinojome iš pat pradžių, kad e, Europa, kurioje yra ir labiau, ir mažiau išsivyščiusių šalių, žinojome, kad e, Negalime e, iš visų reikalauti to pačio energetikos efektyvumo laipsnio 20 procentų. E, reiktų e, kiekvienai valstybei nariai skaičiuojant tikslus atsižvelgti į BVP vienam gyventojui. Ir tada nebekalbėsime apie tą fizinį efektyvumą. Bet e, juk valstybės narės, kurios menkiau išsivyščiusios, negalės išlaikyti to tempo ir pasiekti 20 procentų. Noriu paklausti, kaip bus e, tie 20 procentų apskaičiuojami e, būtent Lenkijai? Pirmininkė, komisijos atstovas iš tikrųjų paminėjo, kad yra daug padaryta ir čia daug kas kalbėjo apie gerus skaičius, kurių mes siekime. Tačiau 2014 metais biudžeto komitete buvo svarstama ataskaita šešiose valstybėse, kaip yra panaudojami pinigai energijos e, vartojimo efektyvumui ištikrinti. Ir ten šešiose valstybėse į kai kurios objektus buvo investuota didelės pinigų lėšų sumos, kurių atsipirkamumas buvo nuo 100 iki 300 metų. Todėl manau, kad viešųjų pirkimų sistemoje vis dėlto reikėtų nustatyti tam tikrus privalomuosius reikalavimus, kurie, e, kuriuose būtų įsprendžiama ne tik tais energijos sutaupumas, bet ir žmonių gyvenimo kokybės pagerinimas. Tai yra tam tikras e, e, patalpų vėdinimo sistema. Ir todėl, jeigu mes nekeisime, tai iki 2020 metų investuosime visus pinigus ir po to suprasime, kad ne visiškai teisingai buvo panaudotos tos lėšos siekiant tik tai vieno tikslo. Ačiū. Thank you very much. Mr. Kelly. Dėkui, ponas Keli. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš turėjau privilegiją atstovauti parlamentui Paryžiuje ir pritariu tam, kad turime siekti ambicingesnių tikslų, o jų nemažinti. Taigi turime mažinti CO2 išmetimus, gerinti aplinką, taigi investicijos į šią sritį yra labai svarbios. E, išklausiau, ką sakė kolega Markus Piper. Jis minėjo dubliavimą. Ir norėčiau paprašyti, kad komisija atsakytų į pono Piper e, komentarus dėl galimo darbo dubliavimosi ir su to susijusios biurokratijos ir kaštų. Dėkui ponui Keli, kad neviršijo skirto laiko. Ponas Karins, dėkui pirmininkė, turiu keletą klausimų komisijai, nenoriu čia kalbos sakyti, tik tai klausimus pateiksiu. Mes mažiname CO2 išmetimus ir regis pasieksime tų efektyvumo tikslų, kurių siekiame. Klausimas būtų toks, kiek energetikos efektyvumo teisės aktai realiai siejasi su konkrečiu CO2 išmetimų mažinimu ir ar mūsų teisės aktai reikalauja tų reikalingų technologinių inovacijų, kad pasiektume CO2 mažinimo tikslus. Dėkui, dėkui už tikslų klausimą ir kad neviršijote laiko, ponas Erikson. Pasaulis keičiasi energetikos rinka irgi keičiasi. Žinome, kad energetikos efektyvumo potencialas didelis, ypač pastatų e, efektyvumo srityje. Lenkija e, yra viena iš šalių, kur tai galima būtų e, pasiekti. Dabar energetikos kaina krenta. Kaip tai susiję su energetikos vartojimo efektyvumo tikslais? Ar komisija yra atlikusi analizę, e, kokį poveikį tai gali turėti direktyvai ir ką mum tai galėtų reikšti? Ar turime e, tą direktyvą kaip nors e, dar sustiprinti, kad pasiektume tų pačių tikslų ar kažką dar padaryti Dėkoju už jūsų drausmę, laikantis kalbėjimui skirto laiko. Dabar vėl steiksiu žodį komisijos atstovui. <clears throat> Dėkui, e, bijau, kad daugiau minutės man mm, prireiks atsakyti į visus klausimus, bet stengsiuosi kalbėti glaustai. E, kai kurie iš e, kalbėjusių paminėjo pastatų problemą. Turiu pasakyti, kad dabar e, lygiagrečiai dirbame ir e, su e, pastatų energetinio efektyvumo direktyva. Taigi čia irgi ketiname pasiekti pažangos. Buvo klausima taip pat, kaip koreliuoja tai, ko mes siekiame čia su CO2 išmetalų mažinimo tikslais. Kol kas E, mes e, tokių aiškių koreliacijų nematome. E, kitame dešimtmetyje mes tikimės, kad tie dalykai bus lygiai greitesni, bet priklausys nuo valstybių narių veiksmų. Dėl pranašumų ir naudos E, jeigu e, mes negalvotume apie aplinką, jeigu net nebūtų buvę Paryžiaus konferencijos, vis tiek mes e, turėtume įgyvendinti šią direktyvą. Privalumai darbo vietoms ir kitom, kitiems dalykams taip pat yra labai svarbus. Galvojant apie, vietoj to, kad importuotume dujas, E, vietoj to, kad tinkamai e, izoliuotume e, stogą ar naudotume išmanesnius boilerius, Vietoj to mes turėtume energijos švaistimą, tad ši, ši politika yra tiek ekonominio pobūdžio, tiek ir aplinkos auginio pobūdžio. Toliau buvo klausima apie finansus. Problema ne ta, ar tos investicijos yra prasmingos, bet kaip sukelti tuos pinigus ir kaip geriau. E, ir kolega, kuris sėdi šalia Bensono, iš tikrųjų minėjo tą problemą, kad reikia pinigus teisingai e, išleisti, ypatingai kai kalbam apie viešuosius pinigus ir kai kalbam apie išmoningų pastabų, e, pastatų sektorių turime galvoti šalia to ir apie tai, kaip labiau pritraukti daugiau privataus finansavimo į šį sektorių. Čia yra daug įvairiausių problemų, rizikos menkinimas ir taip toliau. Ir e, tikrai lauksime parlamento nuomonės visais šiais klausimais. Toliau buvo minėta energetinio e, skurdo problema, buvo klausima, kaip mes e, vertiname poveikį e, E, šioje srityje, e, direktyvas poveikį kovojant su energetinis skurdus. Čia mes kol kas e, analizės dar neužbaigėme, kai turėsime rezultatus, juos pranešime. Tai peržiūroje yra svarstoma, tai yra sudėtinga problema ir lauksime taip pat ir parlamento nuomonių. Ponas Eriksonas paminėjo e, naftos kainų kitimą. E, tuos kainos keičiasi nebūtinai e, dėl to, kad keičiasi poreikis e, Europoje. Bet Politika, kuri reikalautų e, aukštų naftos kainų, taip pat neturi prasmės. Mes negalime tokios politikos skatinti. E, ir reikia pripažinti, e, kad e, daug kur dar nėra daromas e, tokios investicijos, kurios jau atsipirktų po metų ar dviejų. E, Ir žinoma, į šią sritį turime labai atidžiai žiūrėti. Taip pat buvo užduotas klausimas apie e, brandolinės e, e, energetikos problemą. Čia aš negaliu atsakyti, ne mano kompetencijos sritis. Dėl galimo dubliavimuose E, mūsų vertimas nerodo, kad e, energetikos efektyvumo teisės aktai tarpusavyje dubliuotasi. E, turime du teisės aktus dėl produktų, dėl minimalių standartų ir informacijos vartotojams. Turime teisės aktą dėl pastatų. Turime energijos vartojimo efektyvumo direktyvą, kuri E, skatina teikti gerus produktus e, ir kokybiškus e, produktus ir čia apimama tiek ir pasiūlos ir paklausos pusė. Šia prasme jos tarsi viena kitą papildo. O kalbant apie atsinaujinančią energetiką, tai žinoma daug kas priklauso nuo to, ar teisingai tą problemą spręsime. E, sakysime, ar žmonės iš tikrųjų bus skatinami e, naudoti tą e, saulės bateriją ar e, kitokį e, atsinaujinantį šaltinį ar ne. Ir pagaliau ponas Tambarano klausė, kodėl kai kurios šalis e, gali pasiekti rezultato, o kitos ne. Mes nežinome, bet iš pažangos ataskaitos e, matosi, kad tai yra nesusiję su e, tuo, kad vienos yra turtingesnės, o kitos ne. Nėra aiškaus susiskirstimo. E, tikriausiai viskas priklauso ir nuo e, gero valdymo, geros administracijos. Ir galiausiai grįžtant prie pono Gerek minties. Iš tikrųjų, Europos lygių yra e, išsikelti absoliutus tikslai energetikos taupimo srity, bet nacionalinių lygių valstybės narės e, turi laisvę nusistatyti savo tikslus. Ir e, mes matome, kad yra valstybių narių, kurių e, ekonomika e, sparčiau vystosi, e, gali ir nusistato ambicingesnius tikslus. Being... Dėkoju. Dėkoju visiems, kad mums pavyko šiek tiek pasivyti laiką, nes vėliau pradėjome posėdį ir noriu visiems priminti, kad projektas šio pranešimo projektas kovo mėnesį bus išsameu svarstomas per įtrę e posėdį. Dabar kitas punktas. Gruodį. Atsiprašau, dar ponui Piperiui žodį turiu suteikti, ne, nesu patyręs pirmininkaujantis. Also, ich habe mich sehr, sehr gefreut über einige Bemerkungen. Dėkui. Labai džiaugiuosi, kad buvo pasakyta nemažai komentarų dėl biurokratijos mažinimo, administracinės naštos mažinimo. Buvo sakyta, kad e, septinto straipsnio platmėje kai kurie dalykai galėtų būti supaprastinti. Tačiau e, yra vis dar nesakyta į vieną svarbų klausimą. Mums e, buvo pasakyta, jog jeigu norime vartoti mažiau energijos, tai tuomet e, mažiau priklausysime nuo užsienio energijos. Tačiau kaip yra su Europos atsinaujinančiais e, e, energijos ištekliais? Europoje dabar jau bendradarbiavimo tarp vyriausybinių lygių žaliosios energetikos srityje. Ar galime reikalauti žaliosios energijos gamintojų, kad jie mažintų savo E, efektyvumą. Šitą klausimą nebuvo atsakyta. Paimkime pavyzdžiui Skandinavijos pavyzdį. Ten yra taikomas speciali sistema tiems, kurie gamina žalėją energiją. Tačiau kaip bus Europėje, Europoje su šitais e, dalykais, aš manau, kad uh, yra apie 2000 ataskaitų, kur analizuojama padėtis savivaldybių lygmenių. Manau, kad dar per daug yra biurokratijos e, pas mus. Aš manau, kad e, turime siekti, kad būtų mažiau administracinių suvaržymų ir kad visi neštų savo indėlį į šį procesą. Dėkui, ponas Piperi. E, 15 metų gruodį Berek paskelbė nuomonę, kaip turėtų būti reformuotos ES telekomunikacijų e, reguliavimo taisyklės. Komisija naują pasiūlymą šių metų e, birželį planuoja pateikti, o Berek e, taip pat bus ir nuomonė dėl oligopolių ir OTT ir dėl kitų dalykų. E, dabar turime valandą 15 minučių mūsų diska, diskusijai šiomis temomis ir aš norėčiau pakviesti poną Vilhelmą Ešvailer, Bereko pirmininką, į prezidiumą. Dėkoju. Elektroninių komunikacijų pasaulis keičiasi kasdien praėjusią savaitę e, Davose vykusiame ekonomikos forume irgi buvo svarstomas skaitmeninis pasaulis. Taigi elektroninės komunikacijos yra mūsų ateities kelias. Jo lab, kad ES siekia sukurti bendrą skaitmeninę rinką. Ir čia ITRE komitetas vaidina svarbu vaidmenį. Dėl to aš džiaugiuosi kad galiu šiandien pateikti savo nuomonės dėl telekomunikacijų pagrindų direktyvos persvarstymo. Aš šiemet vadovauju BEREK, taigi kaip BEREK pirmininkas pateiksiu savo nuomonę šiais klausimais. Telekomunikacijų pagrindų direktyva yra bendros skaitmeninės rinkos strategijos pagrindas. Praėjusią savaitę parlamentas paskelbė rezoliuciją skirtą e, komisijos komunikatui šią temą. Geresnė prieiga verslui, e, nauji inovatyvių e, paslaugų tinklai ir skaitmeninė rinka. Ir čia labai svarbu sukurti vienodas veikimo sąlygas pažangiems skaitmeniniams tikslams ir pažangioms inovatyvioms paslaugoms. Tai yra visuotinis sujung, sujungimas, e, vienodo žaidimo taisyklės ir atitinkamas projektavimas. Sujungimas tinkamas sujungimas e, Europoje spartaus ir ypač spartaus ryšio e, plačiai juostiai tinklai, kova su skaitmeniniu, skaitmeninė atskirtimi ir e, užtikrinti vartotojams reikalingas investicijas. Europos parlamento rezoliucijoje E, kalbama, kad investicijos ir ypač spartus tinklai e, turi būti užtikrinti e, per efektyvų ES reguliavimo mechanizmų veikimą, kad vartotojai galėtų turėti platų įvairių priemonių, vartotojai ir verslas platų įvairių priemonių pasirinkimą. Ir čia reikalinga ne, reika ne tik reglamentavimo, bet ir mažiau reglamentavimo, siekiant užtikrinti universales paslaugas, universalų paslaugų prieinamumą ir visas reikalingas priemonės. Konkurencija gali skatinti efektyvų investavimą, tą numato ir parlamento rezoliucija. Ir noriu pasakyti, kad operatorių konsolidavimas nereiškia didesnių investicijų, nėra tokių įrodymų. Situacija ir problemos įvairiose valstybėse narėse skiriasi ir geriausias sprendimas priklauso nuo struktūrinių rinkos charakteristikų dėl to negalima čia rasti vieno sprendimo visiems. Reikia lankstumo, reikia skatinti konkurencingumą ir atsižvelgti į nacionalinės aplinkybės. Telekomunikacijų pagrindų direktyvos persvarstymas e, suteikia galimybę peržiūrėti turimas priemonės, kad reguliuotojai rinkos dalyviai galėtų atsižvelgti į besikeičiančią situaciją valstybėse narėse. O kalbant apie paslaugų universalumą, pirmiausia, norėčiau pateikti bendrą komentarą, kad tai yra labai svarbi sistemos dalis, tai užtikrina pagrindinių elektroninių paslaugų prieinamumą visiems, socialinį įtraukti ir leidžia uh, Mm, kovoti su skaitmeninė atskirtimi Europoje. O kalbant apie rinką, čia reikia du pagrindinius dalykus apsvarstyti. Ar reikia keisti dabartinį universalių visuotinių paslaugų prievalių kodeksą. Mūsų nuomonė valstybės narės čia turėtų e, savo nuožiūrą galėti apibriežti tų universalių paslaugų taikymo apimti nes vėlgi e, tai gali lemti rinkos situaciją kiekvienoje valstybėje narėje. O be to turime turėti galvoje, kad e, universalios paslaugos e, reiškia tam tikras pagrindinės, bazinės paslaugas ir tam tikrą būtiną jų kokybę. siekiant kovoti su mm, skaitmeninė atskirtim, valstybės narės turi turėti laisvę nustatyti parametrus, mm, prieimo prie plačiai juoščių tinklų parametrus. OTT paslaugos ir jų konkuravimas su tradiciniais telekomunikacinių paslaugų tiekėjais. Tai čia kyla klausimas, ar pažeidžiamos vienodos konkurencijos sąlygos. Čia noriu pabrėžti, kad mes pilnai pritarėme parlamento požiūriui, kuris pateiktas rezoliucijoje, sakant, kad mm, skaitmeninės paslaugos vis plačiau naudojamos vartotojų ir dėl to reikia investicijų į šią sritį. Berek sako, kad čia šį klausimą reikia apsvarstyti kartu su e, komisija ir Berekas mano, kad OTC vienas paslaugos galėtų pakeisti tradicinės telekomunikacijas paslaugas. Pavyzdžiui, NEC gali pakeisti SMS. Dėl OTT Berek paskelb savo ataskaitą vasarį. E, kokios yra galimybės ir perspektyvos šioje srityje. Berekas čia rekomenduotų atitinkamą teisinį pagrindą, kuris leistų nacionalinėms institucijoms stebėti elektroninių komunikacijų rinką e, plačiau negu kad numato dabartinė elektroninių komunikacijų stebėsenos sistema. Ir taip pat mm, reikia tam tikrų apibrieščių patikslinimo bei vengti nereikalingos biurokratinės naštos, reikia vertinti kiekvieną taisyklę atskirai, pasižiūrėti, kokios nuostatos konkrečiam sektoriui tebėra reikalingos. Ir norint apsaugoti galutinį vartotoją, mes manome, kad čia turime skirti dėmesio dviem dalykam. Reikia bendro įstatymo reglamentuojančio vartotojų poreikius, ar reikia kiekvienam sektoriui specifinių įstatymų. Mes manome, kad reikia derinti tuos bendrus e, su sektoriams specifiniais reikalavimus, bet kuriuo atveju turime vengti teisinių spragų ir siekti, kad nebūtų dubliuojama, nes visa tai gali reikšti mažesnę vartotojų apsaugą. Ir antras klausimas kiek turime harmonizuoti vartotojams, vartotojų įstatymus. Reikia mm, sugebėti reaguoti į situaciją ir siūlyti atitinkamus sprendimus. Ir mes manome, kad reikia minimalaus harmonizavimo, o ne maksimalaus, nes maksimalus harmonizavimas gali sumažinti vartotojų apsaugą iki žemiausio bendro vardiklio. Berekas žino, kad spektras yra vienas pagrindinių dalykų Europos komisijai ir Europos parlamentui ir keletas žodžių apie esamą situaciją. Berekas laikosi nuomonę, nuomonės, kad dabartinė sistema veikia gerai, tiek kurdama vertę vartotojam, tiek skatindama investicijas ir efektyvų, m, mm, efektyvę konkurenciją. Europoje daugiau, Europa neturi daugiau spektro galimybių negu kitos pasaulio dalis. E, turiu galvoje ir JAF, ir Australiją, ir Japoniją. Europos spektro e, koordinavimas ir harmonizavimas vyksta, tai yra realūs dalykai ir tolesnis galimas harmonizavimas turi būti labai atidžiai apsvarstytas pasveriant naudą ir galimą riziką, o kalbant apie būsimas perspektyvas, sujungimo tikslai ir spektro pajėgumų tikslai, kai kalbame apie elektroninės paslaugas, tai vėl čia mm, skiriasi situacija kiekvienoje valstybėje narėje. Ir čia bet koks e, tolesnis harmonizavimas iš viršaus e, susijęs su rizika mažinti tų m, išteklių efektyvumą ir m, rizika pakirsti inovacijas šioje srityje. Ir galiausia, turime užtikrinti, kad RSPG, radio spektro politikos grupė ir Berekas glaudžiau bendradarbiautų. Ir dar keletas žodžių apie mūsų planus. Institucinė sąranga. Žinote, kad mus nuolat kritikuoja dėl mūsų sąrangos. Mes manome, kad Berekas turi likti toks, koks yra, e, remtis NRS, jam reikalinga nacionalinių reguliuojamo, reguliavimo institucijų mm, pagalba, indėlis bet pati institucinė sąranga turėtų nesikeisti. Paskutinė skaidrė. Mm, tolesnis darbas TSM srityje. Matote, kad mūsų laukia daug darbų. Iš vienos pusės tai susiję su tinklo aspektais rengiame tinklo neutralumo aspektais rengiame gairias, taip pat tarptinklinis ryšys, teisingo naudojimosi politika. Visa tai yra mūsų tikslai. Labai dėkui, kad galėjau atvykti į jūsų posėdį. Dėkui, suteiksim žodį dabar šešėliniams pranešėjams po dvi minutės. Pane Nybler pirmoji. Herr Eschweiler, herzlichen Dank. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju panui Ešwailer už pranešimą. Turiu komentarą ir keletą klausimų. Aš e, pritariu Jums. Mums visų pirma reikia investicijų į 4G tinklą, supergreitą e, tinklą. Reikia investuoti ten, kur tai įmanoma, kad užtikrintume Europos konkurencingumą. Tai yra pagrindinis dalykas ir tai svarbiausias dalykas mūsų internetui. Klausimas. Dažnių politika. Jūs apie tai kalbėjote. Aš e, manau, kad čia reikia eiti laipsniškai. Jeigu dabar pažvelgtume, kaip e, viskas vyksta automatizavimo srityje, pavyzdžiui, sveikatos sektoriuje, E, čia kalbama apie 4.0 internetą, mes turime harmonizuoti savo dažnių politiką. E, kaip toliai jūs numatote eiti šitą linkmę? Taip pat e, turime galvoti apie veiksmus Europos lygmenių. Toliau tinklo neutralumas. Jūs, mes patvirtinome savo poziciją šito klausimo parlamente, bet kaip praktiškai visą tai veikia, ar yra nusiskundimų ir toliau e, lygybės sal, vieno, vienodų sąlygų aspektas. Ar rinka yra iškraipama dar skirtingų taisyklių e, ir ką įmanoma padaryti, kad išspręstume tą iškraipimą problemą. Manau, kad laikiausi kalbėjimo laiko. Mrs. Kreil. Dėkuoju, ponė Nibler, dabar ponė Kreil. Ähm, Dėkuoju, pana pirmininkė. Aišku, pagrindinis iššūkis yra infrastruktūros ir čia dar lieka daug ką nuveikti. Tai yra tinkamai organizuoti valstybės pagalbą, užtikrinti tinkamą konkurenciją bei e, per infrastruktūrą sukurti tokį rinkos modelį, kuris realiai gerai veikia. Toliau e, skaitmeninės rinkos organizavimas. Tai yra labai svarbus klausimas Europos parlamentui šiais metais. E, Europos parlamentas rengia pranešimą šito klausimu ir ER čia suvaidins labai svarbu vaidmenį. E, turint omenyje šios institucijos kompetenciją ir įgaliojimus. Aš noriu jūsų paklausti, ką mes galime padaryti, kad e, padėtume jums veiksmingiau dirbti. Aš džiaugiuosi, kad mūsų bendradarbiavimas su ER vyksta puikiai ir aš to džiaugiuosi. Galbūt Rygos, Rygos biuras galėtų būti sustiprintas kad galėtume daryti didesnę pažangą. Aš pritariu poniai Nibler dėl tinklo neutralumo. Yra vis daugiau įvairių operatorių. Parlamentas yra apibrėžęs šį aspektą, bet mes galbūt turėtume renkti dar papildomą savo gairias šituo klausimu, kad paskui nebūtume kritikuojami, kad neskiriame pakankamai dėmesio šiam aspektui. ECR frakcijos vardu suteikiu žodį ponui Henkel. Tai yra savo. E, šioje pramonės šakoje dirbu visą gyvenimą ir e, darau išvadą, kad e, viena iš priežasčių, kodėl mes atsiliekame nuo JAV, Europoje yra ta, kad didžių, didžiųjų telekomunikacijos kompanijų privatizavimas buvo atliktas pernelyg vėlai. Ar jūs iš tikrųjų pritartumėte, kad e, e, mūsų trūkumas tas, kad e, daugumas iš tų didžiųjų įmonių kol kas dar kai kurios valstybėse narėse yra vyriausybių rankose. Dabar ponė Kalas. Dėkui. Visų pirma, apie OTT, vienodas sąlygas ir taip toliau. Jūs minėjote, kad panašios taisyklės turi būti taikomas panašioms paslaugoms bet taip pat reikia tinkamai vertinti, o kokios tos panašios paslaugos yra. Yra taip pat labai svarbu diferencijuoti diskusiją, e, kai kalbam apie prieigą prie tinklų, tam reikia reglamentavimo, užtikrinant konkurencingumą rinkoje, bet kai kalbam apie prieigą prie paslaugų, čia galima dereguliuoti. Ką galvojate apie tai? Antra, jūs e, šnekėjote apie harmonizavimą, derinimą. E, nustebau, nes e, jūs čia sakote, kad reikia į tai žiūrėti atsargiai. Bet kai kalbame apie internetą, kitus dalykus, tai visi pripažįsta, kad reikia vienodo, unifikuoto požiūrio į dažnius o tai iš esmės ir yra harmonizavimas. Na ir trečias klausimas dėl e, institucinės sąrangos. Jūs sakote, kad viskas e, puikiai funkcionuoja, bet reikia pripažinti, kad e, BEREK vis dar yra 28 atskirų reguliuotojų institucija. O kai kalbame apie tinklo neutralumo principus, kitus principus, kuriuos reikia vienodai taikyti, Ar Berekas sugebės atlikti savo funkciją ir kaip bus sprendžiami ginčiai, jeigu bus e, tam tikrų netitikimų įvairių reguliuotojų veikloje. Dėkui, e, ponė Kalas, e, puikiai darbuojamės, ponas Raimond. Vieną klausimą tik tai turiu. E, koks berek požiūris į e, reglamentą, kuris turėtų įsigalioti po poros metų, eina kalba apie vartotojų apsaugą. E, Bet e, internetas juk yra labai svarbus ir iš demokratijos požiūrio taško ir būtent todėl e, reikia užtikrinti universalesias visuotinės paslaugas. E, Eina kalba apie demokratiją, ne vien tik tai apie rinką. Tad kaip tai atsispindi jūsų pamastymuose dėl ateities? ar, ar tai įtakoja jūsų požiūrį į rinką ir vartotojus. Stieksiu žodį dabar kitiems kolegams paklausti, visų pirma, ponas Rubik. Dėl 5G įvedimo. Ar 18 metai nebūtų tinkama data, nes 2020 gali būti jau per vėlai, tuo tarpu Japonija ir kitur yra žengiama greičiau šitoje srityje į priekį. Kalbant apie investicijas, jeigu reikia didinti e, tinklams skiriamus, e, tinklų plėtojimus skiriamus biudžetus, kyla klausimas, kaip tai užtikrinti. Dabar yra daug tarpusavę persikertančių technologijų, kaip visą tai profesionaliai suvaldyti. Toliau e, debesyje ir NTR, kaip užtikrinti tinkamą prieigą prie e, jų vartotojams. Dėkoju, dėkoju už išsamų pristatymą ir e, telekomų e, sąrangos apžvalgą. E, klausimas apie investicijų e, e, stimuliavimą Europos struktūrinių fondų, strateginio investicijų fondo ir kitų šaltinių panaudojimą. Toliau, dėl harmonizavimo. Jūs kalbėjote apie tai, e, bet e, jeigu galvojame apie penktos kartos tinklą, mums reikia jau renkti darbo atvarkę, kažkokį kelio gairių žemėlapį, bendradarbiaujant aišku su kitomis organizacijomis. Ką Jūs galvojate apie harmonizavimą siekiant penktos kartos tinklą? Nu ir pagaliau dėl visuotinių e, paslaugų, e, jūs e, minėjote, kad taisyklių atnaujinimu turi užsimti nacionalinės vyriausybės, bet jeigu mes norime išvengti sprendimų, kurie keltų grėsmę europiniai, europiniam harmonizavimui, kaip galime užtikrinti pakankamą harmonizavimą. Ir čia reikėtų berek palinkėti kuo geriausios kloties. Dabar ponė Valian. Dėkui. Paprastai kalbame apie konkurenciją ir konsolidavimą, tarsi tai būtų du prieštaraujantis vienas kitam dalykai. Konkurencijos modelis e, e remiasi prieiga. E, jeigu to neįtrauksime, tai nematau, kaip konsolidavimas gali konfliktuoti su konkurenci, e, konkurencingumo modeliu. Jūs sakote, kad BEREK modelis e, funkcionuoja, bet dar trūksta investicijų. Ar tai reiškia, kad pelningumo riba jau yra pasiekta ir kad tai atgraso tolesnės investicijas? Ir jeigu taip yra, tai ko mums reikia, e, kad galėtume perėti prie kito investicijų lygio rinkoje? Dėkuoju, poniai Valiand. Paskutinis Paskutinė paklaus ponė Kumpulanatri. E, dėkui. E, apreptis, tinklo apreptis turi būti vienas iš ES prioritetų ir jūs puikiausiai tai atspindėjote, kai kalbėjote apie globalią konkurenciją ir e, naują, pagrindį, naują pagrindą skaitmenizavimui ir taip toliau. Bet kalbant apie viešųjų e, visuotinių paslaugų direktyvą. Ar Berekas galvoja, kad e, toks ES požiūris yra jau pasenęs, ar jis yra pakankamai modernus, ar e, reikia šioje direktyvoje konstatuoti, kad valstybės narės turi siekti, e, turi siekti mm, E, didelės spartos e, interneto, kad jūs galėtumėte, pavyzdžiui, internetu ieškotis darbo. E, taigi čia matau socialinių iššūkių, čia mes turime vaidinti lyderio vaidmenį ir berek turėtų būtent tai ir, tai ir turėtų daryti. Ir dėl penktos kartos tinklo nelabai supratau jūsų žodžius apie atsargų uh, žengimą. Man atrodo, kad standartizacija kaip tik leistų mums išlikti lyderiais. Dabar e, Europos komisijos atstovais teiksiu žodį pastaboms. Trys minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, komisijoje mes e, ranka rankon dirbome su BEREK, rengiant peržiūrą. E, ir iš tikrųjų dabar turime formalaus, neformalaus bendradarbiavimo rezultatus ir e, jais remsimės pateikdami tiesiekuros pasiūlymą e, teisės aktų leidėjams. E, aš pritariu egzistuojančiam procesui dėl to, ką sakė panas Ešvaler ir, kit, ir parlamento nariai. Mes irgi reaguodami į viešasias konsultacijas matome, kad egzistuoja didelė paroma labai spartaus e, tinklo sukūrimui ir e, pritarėme, kad tai turėtų peržiūroje būti vienas iš pagrindinių tolesnių tikslų. Kaip tai atsispindi e, ar atsispindės sąrangos teisiniuose elementuose. Kalbant apie prieigą prie tinklų ir konkurencijos skatinimą, tai mūsų komisijos narys vakar E, paminėjo, kad konkurencija yra vienas iš pagrindinių, e, viena iš pagrindinių e, investicijų varomųjų jėgų, taip turi išlikti ir ateityje, bet kaip aš vėl dar minėjo, žvelgiant į priemonių krepšelį, mes turime ieškoti papildomų priemonių, kurios prisidėtų prie investicijų stimuliavimo E, čia reikia atsižvelgti ir į alternatyvius operatorius, ir į potencialius naujus operatorius, kurie pritrauktų papildomas investicijas, jeigu jie tokių norėtų daryti. Tai e, būtų pagrindinė e, prieigos reglamento tema, kad galima būtų kuo geriau išnaudoti tinkle esančią konkurenciją. E, dėl dažnių spektro, tai e, komisija paprastai akcentuoja, kad būtent šis parlamentas didelį balsų daugumą nubalsavo už tam tikrą konkretų požiūrį į e, dažnių panaudojimo koordinavimą. Ta padarė ankstesnis kadencijos parlamentas, tai svarbus politinis faktas įvardinant svarbiausias e, sritis, e, kuriuose, e, peržiūrint sąrangą, reikės atkreipti dėmesį, kaip panas Ešvaler paminėjo, daug pažangos jau padaryta užtikrinant spektrą sparčiam ryšiui, konkrečiai, kai kalbam apie 5G ryšį, kitą savaitę mes kaip tik um, pateiksime pasiūlymų dėl 700 E, spek, dažnio spektro, bet e, yra tam tikri e, sąlygų, kuriomis operatoriams spektras suteikiamas, kalendorius, licenzijavimas ir taip toliau. Ir kalbant apie bendrą sujungimo ambiciją ir tokio spektro tinklo apriepties, tai būtų labai naudinga turėti bendrus tikslus, kurie paskui būtų integruoti į nacionalinį spektrų paskirstimo procesą. Matau, kad jau viršijų e, man skirtą laiką, mačiau, kad parlamento nariai šią prasme buvo labai drausmingi, tad ir baigsiu savo pasabas. Dėkoju, dabar žodis jums, gerbiamas ponė Ešvailerį, susilaukėt įdomių klausimų ir tikimės, kad ir atsakymai bus tokie patys įdomus. Pradėsiu nuo ponios Nibler ir dėl didesnio dažnių harmonizavimo. Berek iš principo pritarė, kad Europos komunikacijų paslaugų spektro paskelbimas yra labai svarbus, ypač dėl 5G. Dabartinis harmonizavimo procesas naudingas rinkai. Norime pasakyti, kad komisija turi galę harmonizuoti spektro paskelbimą tam tikrais laikotarpiais. Apskritai spektro harmonizavimas yra svarbus tą daro ITUN tarptautinė organizacija, paskirdama spektrą įvairiems vartotojams, žiūrėdama, kad jų spektrai nesikirstų. Ir čia manau, kad Europa turėtų glaudžiau bendradarbiauti su ITU, CPT ir BEREK. Mes turime turėti tą e, privalumą to, kas pirmesnis, tas geresnis. Žinome tą iš Vokietijos patirties, kad e, šalis, kurios nebuvo tokios sparčios, e, pavyzdžiui, kaip Prancūzija, suprato, kad tokie aukcionai, kokių, mm, kokius organizavo Vokietija, yra naudingi ir Prancūzija taip pat suprato, kad verta, pavyzdžiui, 750 MHz aukcionus organizuoti. Kalbant apie tinklo ne neutralumą, tai per mūsų plenarinę sesiją Rotterdame bus surinktas seminaras, į kurį pakviesime specialistus, akademinės visuomenės atstovus pasižiūrėdami, kokios čia galimybės FCC išnagrinėsime. Ir čia Berekas, manau, turi pateikti gairias, parodydamas, kad nori konkrečių pasiūlymų pateikti. O kalbant apie OTT, tai tikrinama kiekviena taisyklė atskirai, siekiant užtikrinti vienodas konkurencinės sąlygas ir išsiaiškinti, ar problema yra reguliavime, ar problema yra e, duomenų apsaugos ir saugumo srityje. Mūsų federalinė institucija nusprendė, kad Gmail, e, Google Mail turi laikytis tų pačių prievalių kaip kiti elektroninių paslaugų tiekėjai. Taigi vyksta teisinė diskusija, kaip toliau šios klausimus spręsti. Vokietijoje šie dalykai pateko į administracinius teismus, taigi čia, yra dar yra, čia dar yra ir teisinių klausimų. Pone Kreil, atsakymas į jūsų klausimą dėl e, to, ko Berekas pageidautų, kokios institucinės sąrangos pageidautų. Manau, kad visat galima tobulinti, bet dabartinis Bereko dviejų ramščių modelis, kai yra Bereko e, biuras, agentūra Rygoje ir Berekas kaip apskritai įstaiga sui generis tokią sistemą veikia ir net komisija kaip ko reguliuojančioje institucija, bendra reguliuojančioje institucija ir parlamentas mato, kad Berekas mm, atlieka darbą, kurią pripažįsta FCC ir kiti reguliuotojai. Taigi mūsų veiklos modelis yra pasitvirtinęs. Dėl OTT pasižymėjau, ką jūs sakėte. MTR, ponas Rubikas, teisingo naudojimosi, sąžiningo naudojimosi politika, tarptinklinis ryšys, dar per anksti čia kol kas pateikti konkrečių pasiūlymų. Berekas nagrinėja šį klausimą, MTR klausimas yra ypatingos svarbos ir mes tikimės, kad mums pavyks rasti sprendimų. Pono Boni klausimas dėl lėšų. Mes norime, kad būtų orientuojamasi į rinką, o tas finansavimas dar būtų papildomas, bet aišku, norime, kad šiame sektoriuje būtų privačių investicijų, nes manome, kad geriausia tai yra e, konkurencija ir privačios investicijos. Ko gero tiek galėčiau pasakyti, atsakydamas į svarbiausius klausimus ir pono Ponas Henkeli, jūs mm, turėjote politinį klausimą, bet jį, mm, jie atsako ne reguliuotojai, o ministrai. O konkretus klausimas dėl viešųjų paslaugų direktyvos, dėl tų mm, universalių paslaugų, visuotinių paslaugų direktyvos. Ko gero, tai irgi pateks į komisijos pasiūlymą pavasarį. Taip, jūs teisi, bus atnaujinama visuotinių paslaugų direktyva, bet dabar kol kas dar vyksta tik dėrybų procesas. Mm tvarka. Susidaro įspūdis, kad atsakyta į visus klausimus. Dėkuoju ponui Ešvaileriui už tai, kad e, atvyko, e, už tai, kad atsakė į klausimus. E, Dėkuoju taip pat ir komisijos atstovai, geriausi linkėjimai komisarui Oettingeriui. Pane ir ponai, kadangi laikomės, puikiai laikomės darbo drausmės, mums pavyko prisivyti tai, ką buvome praradę laiko prasme. Dabar grįžkime prie kito mūsų darbo tvarkės punkto, tai e, trišalių dialogų rezultatų aptarimo e, nėra su mumis šiandien e, ponios Kastilio Vėra. E, priminsiu, kad ji tinklo informacijos saugos e, direktyvos tema yra mūsų pranešėja. Mes žinome, kad eina kalba apie 13 metais priimtą dokumentą. Tai e, padarė ankstesnės kadencijos parlamentas, kadangi pranešėjos nėra, aš pabandysiu apibendrinti pagrindinius rezultatus. E, ten sakoma, kad e, kalbame apie pirmąjį teisės aktas kibernetinio saugumo srityje ir tai svarbus žingsnis siekiant aukštesnio kibernetinio saugumo Europoje e, direktyva siekiama kelių dalykų. Visų pirma, operatoriai, infrastruktūros valdytojai privalės įgyvendinti naujausias saugumo priemonės ir pranešti apie e, kibernetinio saugumo e, incidentus e, valdžios institucijoms. Savo ruoštų šios turės parengti savo kibernetinio saugumo strategijas ir jas įgyvendinti. Toliau valstybės narės turės pagerinti informacijų mainus ir geriausios, pažangiausios praktikos mainus. Tai turėtų e, leisti pasiekti e, saugę skaitmeninę aplinką, kuri būtų palanki ekonomikos saugimui. Aš noriu pasveikinti pana Del Castillo e, su trialogo sėkminga baigtimi ir Dabar norėčiau paprašyti, kad ponas Keliai e, pasakytų savo pastabas dėl šio pranešimo, dėl šios ataskaitos EPP vardu. Dėkui, ponė pirmininkė. Turėjau privilegiją įtrė e komitete e, renkti direktyvą dėl domino apsaugos direktyvos. Jūs žinote, kad ją pasiūlė 12 metais komisarė Reding drauge su domenų apsaugos nuostatomis e, teisės saugos institucijose. Paskui 2013 e, metų ir 2014 metų a, e, diskusijų a, parlamente 15 metais ji buvo a, patvirtinta, Luksemburgui pirmininkaujant prasidėjo trialogų. A, E, posėdžiai ir po devinių trialogų 15 e, metų gruodžio mėnesį e, tas darbas buvo užbaigtas. Ir reikia padėkoti pirmkiausiam Luksemburgui už gerą tokių diskusijų organizavimą. Dabar turime reglamentą, kuris pakeičia 95 metų direktyvą ir kuris e, tikėkimės e, išlaikys laiko išbandymus. Taigi turime reglamentą, tai reiškia, kad tai yra vienas e, europinis įstatymas e, dėl domenų apsaugos, jis pakeičia 28 skirtingus įstatymus. Taip pat sukūrėma vien, vieno langelio principų veikianti priežiūros institucija vietoje 20 ankstesnių 28. E, dabar e, tos pačios taisyklės taikomas visoms įmonėms, nesvarbu, kur jos įsisteigusios, jos privalo laikytis griežtų standartų, griežtesnių negu kad už ES ribų, o įmonės e, įsisteigusios už ES ribų, jeigu jos teikia paslaugas ES, turės taip pat laikytis tų standartų, kalbant apie ne, kitus dalykus, e, technologinis neutralumas, e, e, duomenų perkelimo dalykai taip pat reglamentuojami, vidutinės mažos įmonės taip pat gaus prieigą prie tinklų ir rinkų drauge su didžiaisiais gigantais, tai prisidės prie ekonomikos vystimosi. E, taip pat tikimasi, kad tai bus stimulas e, verslui, e, inovacijoms, domino apsaugos srityje. Taip pat anonimizavimas, pseudo anonimizavimas E, bei e, užšifravimas e, yra tarptų technologinių sprendimų, kurie įtvirtinami reglamente. Nemažai buvo kovojama taip pat, bet šią kovą mes laimėjome. Buvo susijusi su istorinių ir mokslo tyrimų apsauga. Uh, Čia e, pagrindiniai būkštavimai e, buvo išspręsti kompromisinėme tekste, e, kuris neįtraukė anonimizuotų duomenų ir daro jiems išimtį. Juos galima bus panaudoti mokslo tyrimuose. Dėl MVI kas mums ypač e, svarbu šiame komitete, tai e, jos, e, būtent tos įmonės, gaus daugiausia naudos dėl biurokratijos sumažėjimo. E, e, Reforma, kuri numatoma, sumažins e, biurokratinę naštą, kurios skaitminė vertė per metus yra maždaug 130 milijonų E, MVI dabar yra atleidžiami nuo e, kai kurių dalykų, tokių kaip e, poveikio vertinimas ir tam tikrų duomenų teikimo. Taigi po trijų arba, tiksliau sakant, dviejų metų dabar turime reglamentą reglamento projektą ir kai jis bus patvirtintas parlamente, ko gero balandžio mėnesį, mes visoje Europoje mm, po maždaug dviejų metų e, turėsime jau įsigaliojusi reglamentą. Dėkuoju e, ponui Kelį už e, mūsų komiteto vardu atliktą labai svarbų darbą. Labai didžiuojamės jūsų asmeniais asmeniniu darbu šioje svarbioje temoje. Taigi, panas ir panai, ne tik e, sumažinom atsilikimą, bet ir pralenkėme numatytą laiką e, po pietų e, mūsų laukia susitikimas su komisijos